Pirmiausia, norėčiau pranešti Jums, kai gal po to perėsime prie posėdžių tvarkos. Kaip Jums yra žinoma, ponas Stavros man pranešė, kad jis buvo paskirtas Graikijos vyriausybės užsienio reikalų ministrų ir kad šis sprendimas įsigaliojo 2011 m. virželio 17 d. Parlamentas atsižvelgia į šį e, pranešimą ir atsižvelgdamas į e, e, e, septintos straipsnio pirmą dalį ir, ir ketvirto straipsnio pirmą ir ketvirtą dalį. Skelbia, jog nuo kolegos paskirimo užsienio reikalų ministrų atsirado parlamente laisva vieta. Mes tęsime darbą, o kolegai palinkėsime pasitikėjimo ir, ir sėkmės. O ponas Dimitrijos Drutsas pakeis pono Lambrinydis ir pagal ketvirtos taisyklės pirmą paragrafą parlamentas atsižvelgs į tai, kad pakeistas ponas Lambrinydis nu, ir šis sprendimas įgalios nuo 2011 m. birželio 22 dienos. Ir aš sveikinu naują narį ir noriu pabrėžti, kad pagal uh, trečios taisyklės antrą paragrafą jis gali dirbti šiame parlamente ir uh, jo komitetuose ir gali naudotis visomis jam priskirtomis teisėmis, tol kol mes uh, tikrinsime jo paskirimuosius raštus. Um, aš norėčiau pakalbėti e, dėl posėdžio vedimo tvarkos, neprisimenu pagal kokią taisyklę, nes neturiu taisyklių savado. Tačiau aš matau, kad e, plenarnių posėdžių salėje dabar yra iškelti kai kurie plakatai ir tai prieštarauja mūsų taisyklėms. Man jie netrukdo, tačiau uh, Aš norėčiau, kad taisyklės būtų taikomos vienodai visiems ir jeigu šiems asmenims leidžiama yra iškelti kažkokius plakatus, tuomet aš reikalauju, kad ir man būtų leista e, savo vietoje taip pat iškelti plakatą, kuris skelbtų e, Junginės karalystės nepriklausomybės partijos e, šūkius. Much, Dėkoju ponui Batonui už tai, kad jūs atkreipėt mano dėmesį į plakatus ir aš paprašysiu tuos, kas yra juos iškėlęs, juos paslėpti. Prašau nuleisti šios plakatus. Prašau juos apversti ir padėti ant stalo. Ir tuomet galėsime tęsti darbą. Pone Lin. Ar mes pritarėme ar nepritarėme protestuotojams, manau, kad yra visiškai neteisinga neleisti protestuotojams patekti į Europos parlamentą, kai vyksta balsavimas. Nesvarbu, ar mes pritarėme tam, už ką jie pasisako ar ne. Svarbu yra, kad Europos parlamento nariai galėtų laiku patekti į posėdžio salę, kad galėtų dalyvauti balsavime. Dėkoju poniai Lin, tarnyboms yra pranešta apie iškilusias problemas ir ateityje jos neturėtų pasikartoti. Ponas Madlina. Hartelijk bedankt. Ik wil een point of order maken. Ik wil namelijk. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėjau dėl darbo tvarkos pasisakyti ir paminėti, kad mano partijos vadovas Hert Wilders šiandien buvo išteisintas Niderlandų teisme nuo visų kaltinimų dėl jo e, tariamo užsipolimų arba išpolių islamo atžvilgių. Dabar pradėsime balsavimą, jums tikriausiai žinoma. A, atsiprašau, pirmiausia, raštu pateikta deklaracija.